E, Kolegos, pradėsime pirmąją dalį klausimų komisijai. Pirmasis klausimas yra pono Papastankos. Ponas Barnė, jums žodis. Ačiū, ponas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponai Papastankos už jo klausimą. Tokiu klaus, tokia tema, kuris tikrai man pagal mano sritį tikrai priklauso apie tinkamą rigų funkcionavimą. Tikrai vertimo agentūros e, vadina svarbu vaidmenį vertinant įmonių rizikingumą, žvelgiant į dabartinę e, valstybių padėtį ir tikrai krizė atskleidė, kad jų funkcionavimas tikrai sukelia didelių problemų. Taip ir tos agentūros veikia pasiekmes to tų klaidų, kurias jas daro, yra tikrai sudėtingos. Dėl to G20 priemė stiprius sprendimus, kad įdėktų priežiūrą ir, ir, ir sukurtų naujas valdymo taisyklės. Noriu priminti, ponės ir ponai, kad krizės metu komisija tikrai greitai, skubiai priemė šio klausimu, būtent prisėmė savo atsakomybę ir ėmėsi reglamentuoti reitingavimo agentūrų veiklą per pastarosius dviejus metus. Nuo 2009 rugsėjo mėnesio, tai yra prieus metams nuo Lehman e, žlugimo, e, aktas dėl e, reitingavimo agentūrų buvo patvirtintas, remiant, aišku, ir parlamentui, ypač ponas Gauzės prie to prisidėjo, siekiant būtent spręsti tas problemas, kurias kėlė tos reitingavimo agentūros ir ir būtent jų klaidos smarkiai prisidėjo prie finansinės krizės. Tas reglamentas, apie kurį aš kalbu, juo buvo įdėkta pri, privaloma visų reitingavimo agentūrų įsisteigusių ES registravimo sistema, taip pat buvo iškelti griežti reikalavimai, siekiant įsitikinti, užtikrinti, kad būtų užbaigti įvairūs įmanomi interesų konfliktai, taip pat pagerinta kokybė tų reitingavimo vertinimų ir technologija pateis, pakeista truputėlį, kad jų veikla atrodytų skaidri. Ponios ir poniai deputatai, aš tikrai tikiu, kad naujosios taisyklės ar reitingavimo agentūra, apie kurias aš kalbėjau, tikrai reikšmingai pagerins nepriklausomumą ir integralumą vertinimo proceso, pagerins tran, um, skaidrumą tų agentūrų veiklos, ypač tų agentūrų sprendimų, kurio, kurie lemia, kurie daro įtaką e, valstybių E, finansiniam gyvenimui. Taigi štai tokie dalykai. Dėl pono papastamkos klausimo ir dėl to kūrimo Europos viešosios agentūros kreditų reitingavimo ir vertinimo, tai ta mintis būtent svarstama, e, kalbant apie galimą ateities modelį reitingavimo agentūrų, tai yra leidėjas moka. Bet šitą mintį reikia e, griežtai ir ryštingai ir atsakingai vertinti. Taigi, mano pirmasis prioritetas šiandien yra užtikrinti tinkamą 2009 metų reglamento įgyvendinimą ir užtikrinti, kad ta atnaujinta renovuota sistema tinkamai veiktų. Tačiau aš neužveriu durų tą tai jūsų keliamai idėjai, kad galima sukurti Europinę agentūrą. Ta idėja reikia įvertinti, žvelgiant į reglamentą, į reglamento poveikį. Mm, toms reitingavimo agentūroms. Beje, to poveikio vertinimas yra numatytas pačiame reglamente ir komisija turi pateikti parlamentui ir tarybai šitą vertinimą iki 2012 m. gruodžio mėnesį. Ką aš galiu Jums patvirtinti, kad komisija tikrai ateity greitai patikri, pateiks pakeitimus reitingavimo agentūrų reglamento, kad būtų adaptuotasi prie pakeitimų rinkos ir kad būtų užtikrinta stipresnė priežiūra reitingavimo agentūrų Jūs tai esate pasiūlę ir vyriausybių vadovai pritarė štai taktikai, todėl mes tai nusprendėme. Aš tikiuosi, kad nu, reitingavimo kreditų vertinimo agentūrų priežiūra sustiprinta ir nauja sistema padės pagerinti visą situaciją. Ačiū. Ačiū. Ponas Papastamkos, 30 sekundžių. Taip, aš norėjau padėkoti komisarui, ponu Barnie, už jo atsakymą. Ir, ponas komisarė, turiu pasakyti, kad šis klausimas. Dėl šio klausimo aš nuo 2006 metų, taip sakant, atlieku tą parlamentinę kontrolę. Ir mano manimu, čia kila du paradoksalūs tokie dalykai. Visų pirma, yra vertinimai, tarptautiniai vertinimai, reitingavimai, bet jų e, tarptautinė priežiūra, kaip sakant, neliečia. Po to kitas dalykas yra privatus interesai, yra įvairios Europos organizacijos, organizmai, kurie puola e, valstybės ir institucijas ES. Taigi aš norėčiau, panas komisarė, kad komisija veiktų, imtųsi veikti greičiau, sparčiau, im, priimtų priemonės. Ir taip pat norėčiau sužinoti, kokia yra numatyta būstinė, reikalavimai dėl būstinės tų reitingamo agentūrų. Pano komisarų žodis. Aš, panas Papastankos, tikrai žinau, kaip atidžiai jūs stebite šitą klausimą, dėl to jums esu dėkingas, kad jūs pirmą kartą tarp mūsų šitą dialogą ir užmėskite. Nes aš tik tai keletą savaičių tą atsakomybę, taip sakant, turiu ir perėmus siūlymus, kuriuos patikė ankstesnė komisija vadovaujant pono Barosto. Ir nauji reikalavimai bus nustatyti reitingavimo agentūroms. Ir, kaip jau sakiau, paskutinis tas pažangos dalykas bus būtent esma atliekama priežiūra. Tai jūs patys pageidavote, kaip parlamentas to pageidavo. Bendrojo rinkoje ir vieningoje rinkoje, kuri yra tikrai plačiai integruota, konstatuojame, kad yra finansinės įstaigos, kurie nėra vien nacionalinės. Noriu priminti, pono Papastamkos, kad mūsų ES pusė šalių, pusė bankų priklauso kokioje vienoje šalyje veikiančių priklauso kitose šalyse įsisteigusiems bankams. Taigi tai yra tarp valstybinis dalykas ir priežiūra dėja yra likusi nacionalinė. Taigi čia reikia padirbėti, čia reikia atlikti tą integracijos darbą ir tam mes skiriame dėmesį, esmai suteikia, suteikta yra naujų galių ir ji turės būtent tą tarptautinės, taigi europinės priežiūros galės. Dabar kalbant būtent apie jūsų šalį, kuri dėja patyrė tą sukretimą finansinį Mes turime būti labai atilus ir atsargus. Aš jau dabar ne, nesmerksiu to, kas įvyko, bet mes turime atidžiai žvelgti visuomet, kai reitingavimo agentūros išreiškia nuomonę dėl valstybių narių, dėl jų institucijų funkcionavimo, nes tai veikia suverenę valstybę, jos įsiskolinimą, jos įsiskolinimo dydžio vertinimą ir tai kelia pavojų. Dėl to tai mūsų yra pir, pirmas prioritetas, kaip sakiau, Madrido konferencijų šeštadienį, kaip sakiau, kalbama. Kalbėta apie krizės valdymą tokiu būdu, kad mokesčių mokėtai nebūtų visuomet kviečiami patys e, dengti tokias klaidas. Štai todėl mums reikia tvirtos rankos, kuri valdytų reikliai, kad tos e, agentūros prisimtų visą atsakomybę, kad jos būtų prižiūrimos savo veikloje ir jas prižiūrės ta Europinė institucija pagal tą pasiūlymą, kurį aš pateiksiu metų pabaigoje. Ponas Obermeier pasiprašė užduoti papildomą klausimą už 30 minučių, sekundžių. Ačiū ponas pirmininkė, ačiū už puikų atsakymą tikrai aš optimistiškai žvelgiu į tai, jeigu tikrai bus sukurta ta Europinė vertinimo agentūra, kuri bus nepriklausoma nuo Amerikos agentūrų, tai bus puikus dalykas. Tačiau šiame kontekste tai svarbu ne tik tai vieta, kur veiksta agentūra, bet yra labai svarbu taip pat, kaip ta Europinė agentūra, institucija bus sudaryta faktiniu, struktūriniu nu, prasme, aspektu. Tai turi būti agentūra, kuri gali dirbti, turėtų dirbti be klaidų, Todėl norėčiau sužinoti, kokios, kokių pasiekmių norima na, pasimokyti, kokiu dalyku norim pasimokyti iš dabartinės situacijos, kok, patikimumą, kokį norima sukurti eurozonoje, ką ta agentūra gali veikti. Komisaro žodis. Ponas deputatė, ponas Papastamkos man uždavė klausimą dėl galimybės sukurti tokią vertinimo europinę agentūrą. Jeigu aš gerai suprantu šitą jo mintį, tai turi būti vieša agentūra. Aš dar nesu kalbėjęs apie tai, kokią kryptimį dirbs komisija, nes pasiūlymas komisijos dėl to reglamento, kurį jūs patvirtinate, buvo susijęs su dabar, dabar veikiančių privačių reitingavimo agentūrų veikimu ir dėl to, kad kaip reikia sustiprinti jų skaidrumą, kad būtų išvengta interesų konflikto, kaip sustiprinti apskritai pusiavertinimo darbo, būtent tų privačių agentūrų. Dabar tas reglamentas ir turi įsigalioti, nedelsiant. Ir mes papildysime šitą priemonę, patikėdami priežiūros funkcijas ESMA. Šitą agentūrą, nauja, nauja agentūra, apie kurią kalba ponas Papastamkos, aš šiai minčiai mm, tikrai dar kol kas, kaip sakau, neužvėriau durų, bet mums reikia laiko, kad įvertintumėm šitą modelio keitimąsi tam tikrą prasme. Tokia vertinimo Europos, būtent vertinimo agentūra vis tik tai keistų situaciją, tai įdomi mintis, tačiau, kaip sakau, ją reikia labai rūpestingai išanalizuoti. Dėl to aš kol kas nekalbėsiu, ka, kas ją sudarys, kaip jinai dirbs, dar, nes kol kas dar to ir nežinau. Tokia agentūra beje E, ją ja, kuriant reikėtų pamastyti apie e, visų valstybinių institucijų interferencijos galimybę. Nes privačių, privačioms reitingavimo agentūroms taikom reikalavimai, pavyzdžiui, dėl interesų konfliktų veikimo, taip pat turėtų būti ir jai taikom. Štai tokie klausimai kyla. Jeigu mes nuspręstumėm kurti tą naują viešą Europos reitingavimo agentūrą, tai būtų kilti tokie klausimai. Dėl to aš sakau, kad reikia neimprovizuoti čia, rimtai apsvarsyti šitą mintį, duoti savo laiko, priimti tuos sprendimus, kuriuos reikia priimti, kad dabar būtų įdėkta renovuota sistema pagal ką tik priimtą reglamentą, o po to atsakyti į tuos mano ką tik iškeltus klausimus. Ačiū. Ačiū, panas komisarė, kolegos. Tokia siglė yra tokia, jeigu kolegos nėra tuomet, kai jo klausimas svarstomas, tai klausimas atidedamas. Bet turint galvoje išskirtinės aplinkybės, mes vis tik taip pažiūrėsime, ar tomis e, ypatingomis aplinkybėmis galima svarstyti klaus, suteikti rašytinį atsakymą į tokį klausimą, bet jis nebus svarstama žodžiu. Asvarsysime tokią galimybę. Taigi, pono Balčyčio nėra, eilės tvarka vardinu, jo, jo klausimas turėjo būti dabar svarstomas ponė ar ponas Markūnaitė. Jos taip pat nėra. Kitas klausimas yra skirtas ponui Almunija. Jį susiję. Jį uždavė ponas Aylward. Taigi tai yra 28 klausimas ir aš paprašysiu komisarų iškart atsakyti šitą klausimą. not here present. Uh, epomenos, molis... A, jo irgi nėra. Aišku, tuomet kai ponas Almunija užims savo vietą, mes galėsime svarstyti tos klausimus. Atai čia mes galėsime svarstyti tos klausimus. Tada toliau žiūrime, tusos nėra, jam atsiūsime rašytinį atsakymą, ponas Crowley, ponas Ziobro. Ir dar kito klausimo autoriaus nėra. Taigi. Ponas Degiucht yra? Taip. Sveiki atvykę, ponas Almūnė. Ar jūs pasiruošęs atsakyti į pono Eilvart klausimą? Puiku, sako pirmininkas angliškai, tada jums žodis ir galite atsakyti pono Eilvart klausimą. Much, Ačiū pirmininkė. Atsiprašau, kad šiek tiek vėlavau, buvau prie salės durų. Komisija atidžiai stebi poslinkius susijusius su išmaniųjų telefonų rinkomis, kaip e, ponas Eilvardas pripažįsta savo klausimą, kuriamos naujos rinkos yra komisija įsipareigojusi užtikrinti, kad būtų ES taisyklės ir, e, ir principai susijęs su konkurencija, kad jų būtų uh, Um, laikomasi, atsižvelgiant tai, kaip kinta rinka. Uh, Paskutinė, uh, pas, pasaro metų atvejai Microsoft, Intel uh, parodė, kad reikia imtis veiksmų ir komisija tai um, darys, kad būtų sudarytos sąlygos vartotojams rinktis alternatyvas ir pasinaudoti techninėmis naujovėmis ir išradimais. Ir e, pripažįstant, kad dabar turime antros, trečios kartos e, tokių telefonų rinkas, e, komisija žino, kad daug naujovių kūrė nepelno organizacijų technologijos ir todėl rinka turėtų rinktis laimėtą, komisija pripažįsta saveikumo svarbą, skatinant konkurenciją tarp įvairių įmonių technologijų. Ir šiame kontekste komisija sveikina tai, kad būtų naudojamos atviros e, sistemos, kad būtų e, išvengta dominuojančių įmonių pozicijų gretimose rinkose. Ir tuo tikslu reikėtų sudaryti sąlygas e, sukurti konkurencinės rinkas susijusias su programinės įrangos sistemomis. Panas Eilvardas, 30 sekundžių. Ačiū komisijai už atsakymą. Uh, E, pastaruoju metu girdime um, naujas istorijas apie uh, turinį susijusi su tom technologijom. Uh, operatoriai um, atsisakė naudoti um, kai kurias taikomasias uh, sistemas ir ką komisija darys, kad užtikrintų, kad būtų vis didesnė konkurencija, uh, siekiant gauti informaciją nau, naudojantis naudojusiamis technologijomis, kad nebūtų pažeista teisė į laisvą žodį. Komisijos nariui žodis. Taip, žinoma, žinau, kad jūsų antrojo klausimo elementai e, buvo tie, e, kur dabar e, uždavėte, tai gali sukurti problemų. Atviroje rinkoje mes stebime poslinkius, negaliu komentuoti konkrečių tyrimų, kuriuos dabar vykdome. Tačiau esu visiškai informuotas um, apie tai ir žinau, kad jūsų iškelti klausimai ir, ir nuogastavimai pateikti na, par, parlamentui, kad uh, tai priklauso mūsų kompetencijai, kompeni, e, kom, e, komisijos kompetencijai. Uh, stebėti rinkas, siekiant užkirsti kelią dominuojančiai padėčiai, kad būtų konkurencija, kad nenukentėtų vartotojai, kad jie galėtų pasinaudoti naujomis technologijomis. Dėkui. Yra dar du papildomi klausimai. Pirmą panas Rubikas nori užduoti. 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė, panas komisarė. Na, mūsų taisyklės. Yra taisyklės ir roamingui, ir informacijos keitimusi, ir pokalbių, telefonų pokalbių yra mm, ne, reglamentai, kurie leidžia kiekvienai įmoniai teikti sąskaitas kiekvienam klientui. Tačiau vis tik tai kyla konfliktų, nes tos įmonės nepateikia reikiamos paramos, reikiamos, e, reikiamų paslaugų. Todėl reikėtų kartais tarptautinį įsikišimą. Kitas klausimas, jį noriu užduoti ponas Obimarė. Ačiū, ponas pirmininkė. Na, reikia tik džiaugtis, kad komisija ėmėsi svarstyti šitą klausimą konkurencijos e, aspektu. Yra analogiškų atvejų, kurie buvo netgi svarstomi teisingumo teisme ir dėl kurių buvo priimtas teismo sprendimas, gal būtų galima analogiškai pasinaudoti jais kaip analogiją. Juk yra tų išmanių telefo, e, telefonų vartotojai, kurie jau yra mėginę pagal konkurencijos teises e, buvo apskundę operatorius. Ponas Almūnė, jums žodis. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju dėl jūsų klausimo. Manau, turėtumėm susijęti e, reguliavimo ir konkurencijos instrumentus, kur tai tinka. Kai kurie aspektai e, buvo kelti, užduodant klausimus, jum pasisakant, konkurencijos instrumentai buvo naudingi ir tebėra, tačiau net metu galimybės, kad bet kuriuo metu komisija prireikus pasinaudos reguliavimo e, galiomis, tai esam darę e, anksčiau, galim ir ateityje tai daryti. Geriausias sprendimas būtų tinkamas dėrinys konkurencijos ir reguliavimo tai neturėtų būti alternatyvus instrumentai, bet vienas kitą papildantis. Na, o dėl jūsų klausimo, gerbiamas parlamento nary, nesu teisininkas ir um, nes nežinau išsamei detalių atskirų indi, individų bylų uh, teisme. Um, Jeigu gauname mes e, skundus, tai turime reaguoti, svarstome e, gautą informaciją, kai skundai adresuojami komisijai, tai visuomet nusipelno reakcijos iš mūsų e, pusės, mes turime atitinkamas priemonės ir reaguojame. Ir kaip sakiau anksčiau, bandom spręsti šias problemas, atliekame tyrimus, tačiau viešai kol kas uh, to viešai skelbti negaliu, nes dėl tyrimo prigimties turiu susilaikyti nuo komentarų. Na, ačiū ponai Almūniai. Kiti klausimai yra skirti ponai Kros, bet jos kol kas dar nėra. O kyrius Krolį, prašopite, από τον, τον κύριο Ailard. Pono Kraulio atstovauja ponas Aylward, bet reikia sulaukti, kol ponia Kros ateis. Taigi, raštų atsakymų bus siūsti ponui Ziobro. Ir kitas klausimas ponui Degicht yra skirt, adresuotas pono Huntis, 32 klausimas. Ponas komisarė, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Finansų krizė Graikijoje neprasidėjo bankininkistės sektoriuje, prasidėjo viešajam sektoriui, bet e, bankų e, sektoriaus e, grėsmė padidėjo nes bankai e, buvo susiję su prastom ekonominiam e, prognozėm. Ir e, atliekant analizę buvo atsižvelgta įvairius informacijos šaltinius, įskaitant kredito reitingo agentūras. Komisija stebi, kaip įgyvenamos papildomos fiskalinės priemonės Graikijos valdžios Šiais metais e, e, kovo 5 Graikijos parlamentas patvirtino tas priemonės, kad būtų vykdomas 10 metų biudžetas, e, stebimas Graikijos viešasis sektorius. Apie 10 procentų Graikijos turto yra vyriausybės obligacijos ir didėja blogų skolų dalis, tikimasi, kad juos sudarys 8 procentus dešimtaisiais e, metais dėl prastos ekonominės e, situacijos. Ir dabar negalima pasinaudoti tarptautinėmis pinigų rinkomis. Komisija nori užtikrinti makrofinansinį stabilumą um, euro, eurozonoje, apskritai Europos Sąjungoje. Europos Sąjungos bankai nėra apsaugoti nuo Graikijos uh, rizikos, nes uh, Graikijos vyriausybė turi skolų um, tose, um, tose bankose, pavyzdžiui, uh, Prancūzijoje, Vokietijoje ir žinoma, poveikis gali būti didžiausias atskirų bankų um, balansams. Ir dabar daugiausia investicijos yra um, pietričių um, Europoje. Dėkui. Ačiū. Ir ačiū taip pat komisarui už atsakymą. Akivaizdu, kad bankai sutiria tam tikrom problemom. Yra tam tikro netikrumo, kuri taip pat kuris taip pat veikia viešai sektorių Graikijoje. Tačiau aš norėčiau patikslinti štai, kad kiekvieną kartą, kai Graikija paskelbė vienas ar kitas priemonės mm, dėl skolinimuose galimybių, tos reitingavimo agentūros iškart sumažina patikimumą Graikijos kredit ir kredita, kreditingumo jos. Taigi tai yra nu, tiesiog liūdnas dalykas. Argi šitos agentūros, reitingavimo agentūros iš tikrųjų yra patikimos, tik tai yra Amerikos agentūros ir tikrai yra nepriimtina, kad Europos centrinės bankas dar vis sutinka, pritarė, kad jos yra, kad jomis galima pasitikėti. Gerai, tie klausimai ir atsakymai, kurie čia buvo ką tik išdėsite, ar įmanoma, kad Europos institucijos galėtų šis neatsižvelgti į tuos vertinimus, kurie bent jau dabar yra skelbiami. Komisarai, jums žodis. Gerbiamas pirmininkė, kaip ką tik tai minėjau, komisija atliko savo analizę ir joje atsižvelgė į kredito reitingų agentūrų vertinimus, na, tačiau atliko savo analizę. Komisija labai didžiai stebė tai, kas vyksta viešajame sektorėje, kas vyksta um, Graikijos bankų sektorėje ir darome savo išvadas. Ir pagal tas išvadas uh, teikiame rekomendacijas um, tarybai, pasiūlymus um, tarybai. Na, o kredito reitingo agentūros yra um, privačios įmonės, bet e, jos labai yra įtakingos e, finansų rinkose, bet e, žinoma, tai nėra komisijos atsakomybė, ką jos daro. Yra dar du papildomi klausimai. Visų pirma, panas Messerschmidt, 30 sekundžių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mums visiems rūpi kas gali būti daroma sprendžiant problemas iškilusias po finansinės krizės. Jūs, ponė komisijos nariai, žiniasklaidoje taip pat patikėt kai kurių pasiūlymų šiais klausimais. E, ir parlamentui bus biudžeto projektas greitai pasiūlytas. Aš norėčiau, kad jūs truputį pakomentuotumėte šį aspektą. Ar komisija ateityje nagrinės e, biudžeto projektus prieš nagrinėti joms parlamentams? Antrasis klausimas, ponas Papanikolau. Dėkuoju, ponė komisijos nariu, už jūsų atsakymą. Aš e, labai atidžiai išklausiau jūsų pateiktą informaciją ir informaciją dėl komisijos pozicijos šito klausimu. Mano išvada yra tokia, jeigu netolimoje ateityje kuri kita e, valstybė susidurs su tokiamis problemomis dėl vertinimo agentūrų ir dėl rinkų spaudimo, ar tuomet mes laikysimės kitokios logikos? Ar manysime, kad dabartinis požiūris į Graikiją leidžia išspręsti struktūrinės ir e, globales eurozonos problemas, kurios gali iškilti ir kitoms valstybėms ateityje? Dėkuoju. Komisijos narys. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau priminti, kad į klausimus atsakau už komisijos narį Ren, kuris yra susirgęs. Taigi portfelis tas yra ne mano, dėl kurio klausimai užduoti, dėl nacionalinio biudžeto, pavyzdžiui, klausimas. Uh, Praeitą savaitę tai pirmą kartą e, komisijos narių kolegijoje aptarėme, kokiu priemonių reikėtų imtis. Kalbant apie stebėseną ateityje, tai yra viena iš temų, apie kurią bus kalbama. Tačiau taip pat reikėtų aiškiai pasakyti, kad kol kas sprendimo dėl to nėra. Kol kas vyksta tik tai diskusijos, siekiant užtikrinti, kad viskas būtų reikiamai aptarta komisijos narių kolegijoje ir atsakingas komisijos narys netrukus pateiks pasiūlymus ir žinoma, tuomet tai galėsite aptarti su juo tiesiogiai. Antras klausimas nėra priežasčių, dėl kurių komisija negalėtų pareikšti pozicijos dėl Graikijos ar kitų valstybių narių. Tad e, iš tiesų tų klausimų dabar kaip ir nėra prasmės užduoti, tačiau jeigu vertėtų užduoti, mūsų pozicija liktų nepasikeitusi. Dėkuoju. Pone Krus, jau prisijungė prie mūsų, sveikiname ją. Pone Kolė Trankė atstovauja ponas Eilvalus. Žodis komisijos nariai. Ačiū pirmininkė. pasaulis greitai juda į naują skaitmeninį pasaulį ir, aišku, Europa turi būti e, pasirengusi ir turėti moderniausią infrastruktūrą, nes e, nuo to priklausys augimas ateityje. Devintųjų e, metų taryba nustatė tikslą iki 13 metų šimtų e, procentų suteikti e, prieigą prie e, internetų. Ir dabar planuojama 20 metais 30 megabitų per sekundę suteikti prieigą visiems europiečiams, įskaitant ir kaimo vietovėse gyvenančius Europos piliečius. Ir 50 na, procentų namų ūkių turėtų turėti 100 megabitų prieigą. Uh, Skaitmeninė Europa yra viena iš septynių pavyzdinių e, iniciatyvų e, skirtų skaitmeniai e, strategijai. Ir pirmiausia, tai būtų plačiai juostas ryšys, tam skirta strategija, ten išsamei išdėstyta darbo tvarkė tam skirta, toliau uh, rekomendacijos dėl naujosios kartos prieigos Čia siekiama e, išaiškinti teisinį pagrindas, skatinant investicijas į plačiai juostį ryšį. Ir e, toliau e, pirmoji radio spektro investicijų programa, tai būtų komisijos strategijos pagrindas, kad būtų galima sukurti pakankamai spektro plačiai juošiam ryšiui. Šiais veiksmais pirmininkė siekiama skatinti plačiai juosti ryšį, gyvenant skaitmenę darbo tvarkę Ir čia ne tik komisija turėtų teikti pasiūlymus, taip pat ir valstybės narės. Ir tais pasiūlymais tai turėtų būti susitelkta į nacionalinės plačiojo šio ryšio strategijas. Uh, kurios e, reglamentuotų ir e, privačias investicijas, e, ten būtų planai dėl infrastruktūros, išaiškintos teisės ir tuo valstybės narės iš tiesų galėtų labai sumažinti investicijų kainą, tos investicijos būtų labiau gyvybingesnės. Ir jos galėtų taip pat pasinaudoti struktūriniais fondais, kad, fondais, kad patenkintų finansavimo poreikius. Po tais atvejais, e, kai e, privatus sektorius nesuinteresuotas tai yra, galėtų numatyti tokiu būdu viešai finansavimo. Komisija nagrinėja galimybės didinti e, ir privačias, ir viešasias investicijas į naujosios kartos ryšį, kad būtų pasiekti tikslai. Ir žinoma, bus siekiama sumažinti spragą tarp to, ko reikia ir ką rinka yra pasirengusi investuoti. Dėkui. What happened? Uh, Mr. Aylward, you have the floor. Ponas Eilvartas, 30 sekundžių. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti komisijos nariai už atsakymą. Uh, Gerbiam komisijos narė, turint e, galvoje, kad, kalbame, e, kad gyvename vis labiau skaiminėjančiam pasauliu, tai jūs e, pripažįstate pati, daug reikalų tvarkome dabar internetu ir viena grupė, kuri buvo apleista šiais laikais, grupė, kuri neturi prieigos prie interneto arba turi ribotą prieigą, kaip būtų galima užtikrinti, kad ta grupė neatsirastų visuomenės užrybėje. Gerbiamų komisijos narė, jums žodis. Gerbiamas pirmininkė, ne tik komisija, bet ir e, taryba priėmė išmintingą sprendimą numatyti orientacinę tikslą pasiekti 100% prieigą iki 13 metų. 100 procentų yra 100 procentų. Kad ir, ką, kad ir apie ką begalvotumėt, 100 procentų turėtų reikšti prieigą absoliučiai visiems. Dar yra poro papildomų klausimų. Pirmiausia, ponas Sabo. Ačiū pirmininkė. Sveikinu pono Krolio klausimą. Pritariu jam Airijoje. Dabar e, numatoma dėkti bevėlį plašiai juosti ryšį, kad kaimo bendrovės galėtų turėti pirmos uh, E, kartos e, ryšį. E, įdomu, ką komisijos narė galėtų pasakyti apie valstybės pagalbos kriterijos, kad būtų galima paremti kaimo internetinio ryšio iniciatyvas. Buvo galvojama apie gyvybingą paketą investicijams, tačiau e, labai dažnai vertinama e, taip, kad tai pažeidžia valstybės pagalbos kriterijus. Ir e, klausimas būtų toks, galbūt valstybės narės galėtų paremti tokius projektus, jeigu būtų numatyti valstybės pagalbos tikslesni kriterijai. Pone Tikau, antrasis klausimas. Dėkuoju. Pone pirmininkė, pone komisijos narė. Europos Sąjunga numato vieno milijono sumą siekiant užtikrinti plačiajuoščių tinklų infrastruktūrą. Aš e, norėčiau paklausti jūsų, kaip yra numatoma sukurti tas infrastruktūras šioje srityje. Ačiū už pirmąjį klausimą, gerbiamas pirmininkė. Kadangi iš tiesų labai uh, tinka minėti, kad kai kalbame apie plačią juostį ryšį, tai ne tik tai kabelinis ryšys, tai taip pat ir bevėlės ryšys, palidominis ryšys. Aš sakiau šimtaprocentinę prieigą. Tuo nenurodoma yra, koks metodas bus taikomas problemai spręsti. Vis dėlto labai teigiamai vertinu Airiją jos investicijų galimybės buvo galimybė pasinaudoti struktūriniais fondais, ypač susitelkiant į investicijas būtent į šituos dalykus. Ir Airija labai neblogai pasinaudojo tą galimybę, šiek tiek mažiau negu 50 procentų, jeigu palygintumėm su kitom valstybėm narėm. Tai turiu pasakyti, jog mane e, šiek tiek liūdino tai, kad e, kartais e, tik trečdaliu buvo pasinaudojama šią galimybę investuojant į tokias infrastruktūrą. Ir tokios investicijos yra investicijos į ateitį, į ekonomikos atsigavimą, į darbo vietų kūrimą. Vis dėlto. Prisimindama savo ankstesnį uh, E, portfelį e, turėjau galimybę peržiūrėti valstybės pagalbos taisyklės ir viena iš tų peržiūrų taisyklių buvo susijusi, pavyzdžiui, su plačiojo šio ryšiu. Kągi mes padarėme? Peržiūros metu pateikėme daugiau gairių, kaip ir kada e, tai būtų galima spręsti. Taip pat uh, Tai buvo tyrima su Europos investicijų banku. Turiu galvoje galimybės pasinaudoti e, jų finansavimu, kad būtų e, galima teikti parangą, e, paramą civilinės inžinierijos projektams. Ir turiu pasakyti, kad kalbant apie valstybės pagalbos taisyklių peržiūrą, dabar yra aišku, kas yra galima, kas yra nepriimtina ir uh, Ir dabar galima e, užduoti e, klausimus, galima prašyti gairių iš, pavyzdžiui, Jochimo Almunijos, jeigu kyla abejonių, jeigu kažkas yra neaišku, tačiau vis dėlto turėtumėm suprasti, kad e, tai turėtų būti viešojo privataus sektoriaus partnerystė, nes būtent tai padeda išspręsti šios klausimus. Aišku, daug kas priklauso nuo valstybių narių. Tačiau Kaip sakiau, kalba eina apie šimtaprocentinę prieigą. Siekiame puikaus tikslo ir galų gale 50 procentų 100 megabitų turės. Aš e, e, klausiau, ką tai reiškia, ką tas skaičius reiškia. Nes akimirksnis yra mažiau negu 100 megabitų. Taigi kalbame apie didžiulį šuolį į priekį e, plačiai juošio ryšio. Ir šiuose um, diskusijose iš tiesų galiu patvirtinti, kad e, visą tai, visa tai numanoma, numatoma susitelkti 11 metais. Dėkuoju, ponė komisijos narė. Dabar periname prie klausimų ponui Ren. 33 klausimas. Pono Posilt klausimas. Žodis komisijos nariai. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė. Ekonominė nauda įvedus eurą tose valstybėse narse, kurios prisi, prisijungia prie eurozonos ir kokia nauda būtų visai e, eurozonui e, detalę analizę šio klausimu galima e, rasti komisijos MU 10 8 metų ataskaitoje <clears throat> Pagal sutartis valstybės narės privalo prisijungti prie eurozonos, e, kai e, įvykdo tam tikras sąlygas, tačiau Didžioji Britanija ir Švedija e, susidėrėjo, kad neprisijungs prie eurozonos. Jeigu šios šalis nuspręstų prisijungti prie eurozonos, tai jų atžvilgių būtų atlikti lygiai tie patys vertinimai, kaip ir jų prisijungusių valstybių narių atveju. Jeigu jos nuspręstų tai padaryti, komisija remtų jų parengiamuosius darbus, įskaitant pasirengimą e, grinųjų e, pinigų keitimui e, tiksliau Didžioji Britanija ir Danija e, turi išlygą, o Švedija tokios išlygos neturi, jie nedalyvauja ir valiutų keitimo e, mechanizme ir e, siekiant narystės eurozonoje reikėtų suderinti bankų taisyklės. Tačiau komisija naro, mano, kad tos valstybės narės, kurios dabar netitinka visų kriterijų, kad prisijungtų prie eurozonos, jos turėtų vis dėlto siekti įsivesti eurą. Panas Posel, 30 sekundžių. Pone komisijos nariai, du papildomi dalykai, papildomi klausimai. Komisija nebandė, ar komisija nebandė paskatinti Švedijos tinkamiau gyvendinti savo įsipareigojimus? Švedija yra prisėmusi įsipareigojimus sutartyse ir nereikia jų ignoruoti. Ir ką manote apie Islandiją? Žodis komisijos, na, ačiū pirmininkė. Kaip teisingai pažymėta, Švedija kol kas netitinka tam tikrų kriterijų. Porą kriterijų paminėjau. Uh, Tai e, bėda yra ta, kad jie nėra valiuto keitimo mechanizmo e, dalyviai ir yra centrinių e, bankų teisės aktų elementų, kurie nėra suderinami su eurozonos reikalavimais. Tai aišku, tai nėra ekonominiai kriterijos, įmanoma yra įvykdyti, tai nesusijęs su deficitu. Ar komisija imsis veiksmų šio klausimo ar ne? tai siūlyčiau užduoti klausimą komisijos nariui Irenui, kuris yra atsakingas už šios klausimus. Dėje jis e, dabar serga. Dėl Estijos, kiek aš žinau, O kol kas komisija neturi pozicijos, nes dar nėra ataskaitos apie konvergencijos kriterijus. Papildomas klausimas, papa Nikolau klausimas. Gerbi, gerbiamas komisijos nary, žodis jums, jūsų atsakymas 34 klausimą. Atsiprašau, pirmininkė rodikliai rodo, kad per pastarąjį dešimtmetį e, buvo tam tikras atotrukis tarp atlyginimų ir produktivumo kilimo Graikijoje. Tai lėmė konkurencingumo praradimą, tai atsispindi e, einamosios sąskaitos deficite ir atlyginimų e, nustatymas buvo įvardytas kaip uh, esminių veiksnių lėmusių atlyginimų spragą atotrukį Graikijoje ir pastaraisiais metais ekonomikos augimą lėmė vidaus augimas susijęs su namų ūkių pajamomis ir vyriausybės išladomis ir daugiau negu 80 procentų išaugo um, išlaidos vienam gyventojui, tos modelis buvo visiškai netvarus. Ir uh, tai, tai reiškia, kad augo vyriausybės uh, uh skola, uh, mokamos palūkanos, susidarė pajamų ir išlaidų disbalansas ir uh, vyriausybė, vyriausybės uh, pastangos lėmė um, lėmė e, tai, jog e, tai neigiamai paveikia viešojo privataus sektoriaus augimą. Todėl fiskalinės priemonės yra absoliučiai būtinos, kad Graikijos ekonomika galėtų atkurti savo e, konkurencingumą ir atstatytų fiskalinį konsolidavimą susidarė trumpalaikės neigiamas poveikis poreikiu, tačiau atsižvelgiant dabartinę Graikijos padėtį, būtinos priemonės yra rinkos pasitikimui atkurti, kad būtų galima sukurti e, pamatus e, tvaresniam Graikijos ekonomikos akimui ateityje. E, Graikija patvirtino apicingą programą, konsolidavo priemonės, kuriuomasi Graikija yra uh, E, svarbios rinkos pasitikėjimui atkurti, tai e, sveikinu Europos komisiją, e, Eurogrupio, Europos centrinis bankas, TVF. Vasario kovo mėnesį buvo paskelbtas e, paketas, priemonių paketas ir ten numatyti, numatytas ne tik tai e, valstybės e, tarnautojų atlyginimų mažinimas, premijų mažinimas, taip pat yra numatyti ir mokesčių surinkimo mechanizmai. Ir komisija padarė išvadas, kad Graikija įgyvendina dešimtųjų metų tarybos sprendimus, vykdo finansinės priemonės, kad būtų galima užtikrinti dešimtųjų metų biudžeto tikslų pasiekimą. Ponas Papa Nikola, jums 30 sekundžių. Ponas komisarė, statist, Graikijos statistikos institucijos šiandien pareiškė pranešimą. Jos pareiškė, kad Graikijoje nedarbas pasiekė 11,3 procentus. Tai yra daugiau nei pusė, beveik pusė šių bedarbių, 45 procentai yra jaunesni 30 metų žmonės. Nuo 25 iki 30 metų e, žmonių tarpe yra 14,6 procentų bedarbių šie jaunuoliai, Graiki, jaunuoliai Graikijoje gauna labai mažus atlyginimus, mažesnius nei e, Europos vidurkis. Ir tai tikrai reikia labai atidžiai imtis priemonių, nes nedarbas kelia didelį nerimą Graikijos visuomenėje. Štai ką aš noriu pasakyti. Na, yra nedarbas Graikijoje, yra daug problemų kitų, o dabar ar su naujais sumažinimais, naujomis griežtumo priemonėmis, taupimo priemonėmis mes paskantinsime vystimasi? Panas komisarai, jums žodis. Ačiū pirmininkė. Žinoma, mus labai neramino nedarbas Greikijoje ir beje ne tik tai Greikijoje, bet ir uh, likusioje ES dalyje. Kita vertus, svarbu, kad būtų laikomasi ekonominių pagrindų ir per tam tikrą e, laikotarpį e, atlyginimai auga greičiau negu e, darbo našumas, tuomet ir kyla problema. Iš esmės tai atsitiko Graikijoje, tačiau aš suprantu, kad tai yra labai didelė problema, ypač jaunimui. Mes aktyviai stebime padėtį tačiau kartu manome, kad ilguoju laikotarpiu finansinis tvarumas Europos pinigų sąjungos narės yra esminės svarbos. Dar vienas klausimas. Ponas Hundis, jį noriu užduoti. Jums 30 sekundžių. Ačiū, pirmininkė. Mano klausimas yra daugiau principinis, susijęs su po raštų užduotų klausimų. Taigi, uždavus raštų klausimų, dabar komisaras atsakė, kad reikia sumažinti darbo vietas privačiam sektoriu. Kokią teisę galima taip nuspręsti? Ar čia tarptautiniai stebėtojai, komisarai taip kalba, daro sprendimą tam, ką Graikija turi nuspręsti tose sektoriuose, kurie nepriklauso nuo bendrijos politikos ir kurie vien nacionalinio sumirteto reikalas, atlyginimai, pensijos, viešasis sektorius, taip? koks teisėtumas tokių reikalavimų ir tokių pranešimų, kaip yra įmanoma apskritai skelbti tokias rekomendacijas graikams. Ačiū. Panas komisarai, jums žodis. You, Ačiū, pirmininkė. Tikrai neprašome, kad būtų mažinama darbo vietų viešajame sektorėje, tačiau matome, kad Nedarbas auga ne tik Graikijoje, bet ir didesnė ES dalyje. Taip ir dėl finansinės ekonominės krizės. Ką sakome, jog reikia um, padėti Graikijos ekonomikai, uh, jeigu norim, kad ji būtų uh, tvari, jeigu norim išsaugoti uh, ekonominė pinigų sąjunga, um, tai yra esminės svarbos e, Europos ekonomikai. Um, mes nesakom, kad nedarbas turi aukti, tai yra rezultatas, dėja tai yra e, ilgą laiką vykdytos politikos rezultatas. Kitas klausimas, 35-asis jį uždavė ponas Koza, jį atstovė ponė Gal. Komisarai, jums žodis, galite atsakyti number 35. Thank you, uh, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Vengrija ištikus uh, pasaulinį ekonomikos kriziai aštuntųjų rudenį komisija e, labai greitai nusprendė e, suteikti e, paramą Vengrijai, suteikiant 6,5 milijonų eurų ir tai buvo kur kas daugiau negu numatyta kitoms valstybėm narėm ir kartu su uh, TVF paramą, tai sudarė 20 milijonų eurų ir be tos paramos Vengrija būtų nukentėjusi kur kas e, labiau, ne tik tai 6 procentais būtų sumažėjęs ekonomikos augimas arba e, BVP ir nebūtų stabilizavusi situacija. Uh, be tokios e, paramos fiskalinė politika būtų buvusi dar labiau ribojančio e, pobūdžio ir priemonės galėjo būti dar e, griežtesnės. Tai padėjo išvengti didesnį nedarbo augimą ir tarptautinė finansinė parama tiesiogiai prisidėjo prie socialinių krizės pasiekmių sumažinimo įskaitant pažeidžiamas e, visomis e, grupės. Žinoma, kad ekonominė programa, e, programa turėtų pasitikėjimą, kad tarptautiniai investuotojai to pasitikėtų. Buvo svarbu, kad vyriausybė vykdytų strategiją, kuri apimtų ir fiskalinio konsolidavimo priemonės. Ir pagal subsidarumo principą valstybės narės yra atsakingos už socialinės politikos priemonių rengimą ir gyvendinimą. Ir uh, Parama, žinoma, prisidėjo prie vyriausybės veiksmų, kuriais buvo siekiama sutaupyti biudžeto e, lėšas ir tikslingiau e, e, panaudoti lėšas, ypač numatant priemonės mažas pajamas turintiems gyventojams. Ačiū pirmininkė, ačiū e, komisijos nario atsakymą. Pono Adamkošo vardu norėčiau pateikti e, komentarą. Vis dėlto Vengrija nepasinaudojo Europos ekonomikos atkūrimo e, plano lėšomis, kurios e, sudarė 100 e, milijonų eurų, nes e, buvo neįmanoma pasinaudoti TVF ištekliais, kad būtų galima didinti užimtumą konkrečiai neįgaliųjų, užimtumo nebuvo galima didinti. Ir, Įdomu būtų žinoti, ką apie tai mano komisijos narys. Ehm, Žodis komisijos narys. Atsiprašau. Uh, Mano kompetencijai nepriklauso um, šis uh, klausimas komisijoje, uh, tačiau man regis, kad uh, gerbiamas narys nori pasakyti ir paminėti šimto milijonų paketą, bet šitą paketą finansavo pačios valstybės narės, jos gavo leidimą tai įgyvendinti. Tai tos lėšos iš esmės yra deficitas nacionalinių biudžetų, kas buvo Vengrijos atveju. Tai, kad buvo numatyta papildoma 20 milijonų parama. Vengrija tuo galėjo pasinaudoti, kitos valstybės narės ne, Vengrija turėjo leidimą, galėjo imtis priemonių, kad veiktų krize, tačiau uh, um, iš esmės tos lėšos nebuvo paskirstytos valstybėm narėm. Trisdešimt sekundžių ponui Hundis papildomui klausimui. Gerbiamas komisijos nary, jūsų pateiktas atsakymas iš esmės neatsako į pateiktą klausimą dėl Graikijos. Štai mano koks klausimas. Ar komisija apskritai apmastė, kodėl Tartutinis valiutos fondas apskritai kišasi Europos Sąjungą ir kokiamis sąlygomis, pagal kokią sutartį, pagal kokį straipsnį yra numatytas e, Tartutinio valiutos fondo dalyvavimas, primant sprendimus Europos Sąjungoje. Kodėl nepriimami sprendimai taip, kaip numatyta sutarties 102 straipsnio antroji dalis? Komisarai, jums žodis. Jei TVF įsikištų į Graikijos reikalus, tai būtų Graikijos prašymo, ne viena, šalį, ne viena šalių pagrindu. Ir e, kaip žinote, e, valstybės e, narės yra sudariusios susitarimą ir ekonomikos pinigų sąjungoje toks susitarimas e, yra ir tik valstybės narės e, prašymu tave gali įsikišti ir Grigijos atveju būtent e, šitaip ir, ir atsitiko. Kitas klausimas, 36. Ponas Elenitė Karus, ponas komisarė, jūs galite atsakyti, jeigu norite. gerbiamas pirmininkė. Norėčiau prašyti baigti šias diskusijas, nes aš pavaduoju komisijos narį Reną. Ir uh, Atsakymai į klausimus turėjo baigtas 8 valandą ir turiu pasakyti, jog man tai e, kelia nemažą e, problemą šios diskusijos tesimas. Aš atsiprašau, daugiau laiko neturiu, negaliu čia likti. Aš negaliu sutikti su komisijos nario e, pareiškimu, kad uh, kad jis neturi laiko. Aš esu Europos parlamento narys ir aš turiu kitų įsipareigojimų. Sėdėjau e, čia labai ilgai, e, norėdamas užduoti, užduoti klausimų ir manau labai arogantiška iš jūsų pusės pareikščiau, kad neturite laiko e, pirmininkui spręsti dėl to, tačiau uh, E, labai aiškiai norėčiau pasakyti, kad atsakau ne į man užduotus klausimus, kad pavaduoju komisijos narį Reną, jis serga. Tačiau gerbiu pirmininko e, autoritetą, jis turėtų spręsti šiuo atveju, o ne aš. Jūs e, teisingai atkreipėte dėmesį į problemą, jūs pavaduojate komisijos narį Reną. Uh, ir e, dėl, dėl jo nėra labai gaila. Klausimai e, labai svarbus yra. E, klausimų valanda yra numatyta iki 8.30 pagal mūsų darbo atverkį. Žinoma, mes negalime jų supririšti prie tos kėdės. Galiu tik tai pasakyti, ko mes tikimės iš jūsų. Dėja, jums teko nelaimę pavaduoti komisijos narį Reną, atsakyti jam užduotus klausimus, todėl prašyčiau jūsų tęsti ir pateikti atsakymą į e, ponios Toharos klausimą. Taip supratau jūs pirmininkė. Jūs, jums spręsti, ką aš turėčiau daryti, todėl tęsiu, kad ir kaip ten bebūtų. Finansinė krize virto į makroekonominę e, krizė, e, tai sunkiausia krizė po antrojo pasaulinio karo, kalbant apie sunkumą ir e, paplitimą, tai paveikė pasaulinę e, ekonomiką, įskaitant ir ES, eurozonos valstybės narės. Ir, aišku, tai paveikė ir Kiprą, nes tai yra um, um, nedidelė um, šalis. 2009 metais e, e, Kipro e, BVP sumažėjo 1,7 procentų ir tai buvo pirmas neigiamas rezultatas per 35 metus. Įgyvendinant Europos ekonomikos atkūrimo planą buvo uh, E, imtasi priemonių ir pagal e, naujausius e, pranešimus iš Kipro valdžios ir pagal Eurostato duomenis dabar vyriausybės biudžeto deficitas yra 6,1 procento. stabilumo ir augimo e, paktas reikalauja komisijos parengti ataskaitą, kai e, valstybės narės deficitas e, viršėjo 3 procentus BVP, dabar komisija kaip tik tai uh, rengia tokią ataskaitą skirtą Kiprui ir kai ataskaita bus parengta, ji bus pristatyta tarybai ir ji norėtų na, nuspręsti, ar deficitas yra perteklinis ir jei tai būtų, tuomet bus teikiamos rekomendacijos Kiprui ir nustatomi terminai imtis ištaisamųjų veiksmų. Tuo tarpu Kipro vyriausybė pateikė atnaujintą stabilumo programą, ten numatyta uh, strategiją iki 13 metų ir dabar komisija kaip tik tai e, vertina naujausią informaciją ir rengia e, rekomendacijas e, tarybos nuomoniai parengti. Klausimo autorė pusę minutės, ačiū ponus komisijos nariai. Tikrai apmaudu būtų, jei jūs negalėtumėt, būtumėt negalėt atsakyti į tą užduotą klausimą. Na, bet Norėčiau štai ką pats paklausti. Kipras, kaip lauk yra rizika, kad jis um, bus pradėtas atidžiai stebėti ir prižiūrimas, kontroliuojamas, ar jūs pritarė tai konvencijos programai, kuri, kurią priėmė parlamentas? Štai ką aš norėčiau sužinoti. Komisarė, jums žodis. Well, um, um, Uh, Gerbiamas pirmininkė, galiu pakartoti tai, ką jau sakiau, kad bus atliekamas vertinimas, tai yra įprasta procedūra, taikoma visom valstybėm narėm, taip pat ir Kiprui, komisija padarys išvadą, kad uh, deficitas yra perteklinis, tai tuomet uh, teiks rekomendaciją Kitas klausimas, 37-asis jau užduoda ponas Messerschmidt. Komisarė, ar galite mums pateikti atsakymą? 37. 37 klausimas. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas parlamento narys, regis noriu pasakyti, kad nepriklausoma Graikijos politika padėtų išspręsti krizę šalyje, tačiau taip nėra. Labai e, didelės Graikijos skolos e, palūkonos e, yra susijusios su rinkos nerimu dėl paskolos tvarumo. ir centrinis bankas suteikia labai daug likvidumo eurozonai, skaitant ir Graikiją, žinoma, reikia koreguoti E, kanalus ir galėčiau pasakyti, kad komisija parengė dokumentus, pavyzdžiui, aštuntųjų e, ataskaitą skirtą MO10 e, ir pakoregavimas Europos Sąjungos erdvėje nebuvo pakankamas Todėl reikėtų e, spręsti e, silpnasias vietas valstybėse narėse kaip įmanoma anksčiau ir dabar komisija rengia pasiūlymus, tai jau minėjau atsakydamas į ankstesnius klausimus. Norint reguliuoti šį klausimą valstybės narės, eurozonos narės neturi tokios laisvės kaip valstybės nepriklausančios tai zonai, nes jos nebeturi tų instrumentų, kuriuos delegavo Frankfo, Frankfurtui. Ir nebegalima teikti, kad Europoje palūkanos yra vienodos. Graikijos e, ilgalaikės ar vidutinės trukmės palūkanos yra aukštesnės negu Danijos, sakykime. Jeigu Graikija nebūtų susidūrus su tom, tomis problemomis ir jeigu nebūtų Frankfurto nurodymų Graikijai, Graikija būtų galėjęs devalvuoti ir turėti mažiau problemų. Uh, uh, Toks yra turbūt tikslas uh, E, pinigų sąjungos ir e, kai tampa, tampama Europos pinigų sąjungos e, nare, tai nebegalima nuvertinti valiutos. Nes Graikijos valiutos nebėra. Graikiai įsivedė eurą ir todėl oficialus uh, Um, um, nu, nuvertinimas prieštarauja uh, pačiai Europos pinigų sąjungos uh, idėjai. Nes uh, iš esmės juk buvo padaryta viskas, kad ją būtų įstota. 38 klausimas. Ponas Guy Mitchell yra jo autorius. Ponas komisijos narys žodis. Jūs galite atsakyti 38 klausimą. Thank you, uh, Ačiū pirmininkė. Krize parodė, jog reikia kurti krizės sprendimo sistemo euros zonai. Tai yra klausimas, kurį reikia spręsti vidutiniu laikotarpiu. Ir kovo 25 dieną valstybių vyriausybių vadoviai pareiškė stiprų signalą numatė e, sukurti darbo grupę, kuri pasiūlytų priemonės iki metų pabaigos. Ir šiuo požiūriu yra e, svarbus e, kai kurie aspektai ir komisija na, sutinka, jog reikia kurti sistemą. Tačiau e, naujos institucijos e, nereiktų e, sąlygoms stebėti, reikėtų užtikrinti, kad veiktų MAU sistema ir komisija svarsto pasiūlymus tą linkme. Ir tam, kad sėkmingai e, veiktų Europos pinigų e, sąjunga, reikia, kad dalyvautų visos eurozonos valstybės narės. Ir e, komisija toliau plėtoja pasiūlymus pateiktus nesename savo komunikate dėl ES strategijos 20 Norėčiau atsiprašyti komisijos nario. Visi esame e, šiek tiek nusiminę, nes ne, negalime grįžti e, namo. Ir kaip tik tai todėl komisijos narys dar ir pavaduoja kitą komisijos narį. Bet norėčiau užduoti klausimą, koks būtų tas vidutinis e, laikotarpis, ar tai būtų pusė komisijos, ar tai būtų pusė komisijos kadencijos, Galbūt galėtumėt atsakyti šitą klausimą. Komisijos nariai. Dėl uh, termino klausimo turėtumėt užduoti komisijos nariui Irenui, tačiau uh, kai galvoju apie rekomendacijas, kurias pateikiam ir kai galvoju apie susitarimą, uh, dėl kurio uh, susitarta dėl Greikijos uh, paramos. Uh, dėl dvišalių paskolų, dėl TVF paramos. Tai akivaizdu, kad komisija mano, kad tai, kad tai kas dabar atsitiko, to negalima išspręsti Europos valiutos fondo sukūrimu, nes tam prireiktų kur kas daugiau laiko negu turime dabar Graikijai pagalbai suteikti. Na, o dėl konkretaus termino laikotarpio, tai siūlyčiau šitą klausimą užduoti komisijos nariui Renui. Erodžiai. Kitas klausimas, paskutinysis klausimas yra pateiktas ponios Kratsa. 39 klausimas. Pone komisijos nariai, žodis jums. 39. 39 klausimas. Ačiū pirmininkė. Komisija ilgai mane, jog reikia plėsti Eurozonos e, stebėsena. Devintaisiais metais e, Europos parlamentas e, padarė pranešimą dėl to. Komisija siekia, kad politika būtų labiau koordinuojama ir netrukus komunikat metu bus nurodyta, kokia, gali, kokia galėtų būti sistema skirta krizių prevencijai, kitiems klausimams. Komunikate gali būti pasiūlymai, kaip būtų galima sustiprinti stabilumo augimo pakto įgyvendinimą ir bus numatytos galimybės krizėms spręsti ES šalyje. Fiskalinio stabilumo priemonės e, yra e, tikslingos dėl krizės masto ir reikia e, sustiprinti stabilumo augimo pakto priemonės. Reikėtų daugiau finances including national fiscal rules. Be to reikia skirti dėmesio tokiems atvejams, e, kai pažeidžiamos taisyklės, reikėtų numatyti baudas kaip atgrasomasias priemonės. Uh, e, Taip pat e, reikėtų e, spręsti ekonominį fiskalinį dis, disbalansą. Vis dėlto makroekonominio disbalavimo e, stebėjimas yra ypač orientuotas į valstybės narės susijusias su euru dėl to, kad poveikis finansinis ekonominis plačiau paplinta ir Aišku, tai gali reikšti didesnį pristaikymo kaštą visai eurozonai. Per dešimtmetį prieš krizę e, spragos padidėjo tarp valstybių narių e, įskaitant e, nekilnojamo turto burbulus kai kuriuose šalise, tai sustiprino tam, tikrus, e, silpn, tam tikrą silpnumą, silpnasias vietas e, ekonomikos. Tuo pačiu metu e, valstybės narės, kurios priklausė prie priekybos na, perteklius, tapo pasaulinės krizės aukomis, Todėl reikia ne tik tai fiskalinės stebėsenos, komisija e, nori teikti pasiūlymus dėl stebėsenos e, išplėtimo e, eurozonoje. Reikia sistemos ankstyvajam nustatymui įspėjimui, kad būtų galima eurozonoje disbalansą ištaisyti, todėl komisija nagrinėja galimybės krizės sprendimų mechanizmams su, sukurti. Su vis dėlto būtina sukurti nuolatinį mechanizmą. Turėtų būti eksante aiškios e, nuoseklios e, tai, taisyklės e, skirtos paremti eurozonos valstybei nariai išgyvenančiai kriziai. Pasiūlymai dėl stipresnio, stipresnės ekonominės stebėsenos, tai yra e, dalis ES strategijos 2020. Ačiū. Nendraukiausi, tačiau vertėjai tikrai, jiems tikrai nepatiko tai, kaip jūs greitai skaitėte savo atsakymus, aš bent jau tikiuosi, kad jie bent jau pakankamai suprantamai sugebėjo jūs išversti. Pone Kratsa, jums e, teisė užduoti papildomą klausimą. Ačiū už atsakymą, tačiau norėčiau vis tik tai sugrįžti prie priežiūros klausimo ir prie disbalanso. Ką aš norėjau sužinoti užduodama šį klausimą? Ogi, ar mes vieną kartą galų gale imsime rūpintis ne tik tai ekonominėms problemams, bet ir ekonomikos skirtumais ir priežiūros mechanizmais. Ar bus kontroliuojami tie atotrukiai, kurie, kurios sukuria krizė? Krizė juk sukūrė visas tas spragas eurozonoje. 136 straipsnis yra labai svarbus, tačiau reikia ir kitų koordinavimo priemonių. Reikia visų pirma politinės valios, kad būtų kovojama su tais ekonominiais atotrukiais. Komisarė, jums žodis, prašau. Ačiū pirmininkė, visų pirma, norėčiau atsiprašyti. Mm, taip pat ir vertėjų. Tačiau situacija neįlinė. Ir uh, Be to, stengiuosi atsakyti į visus um, klausimus laiku iki 8.30 dėl papildomo klausimo. Manau, jog reiktų grįžti prie uh, krizės priežasčių su šalyje. Tas disbalansas neatsirado iš karto, o e, laikui e, bėgant. Ir e, atlyginimai išaugo kur kas greičiau negu konkurencingumas, našumas. Ir tai aišku priklauso nuo nacionalinių politikos skirtumo. Ir klausimas yra toks, ar reikia didesnės stebėsenos, manom taip, todėl siūlome naują sistemą. E, komisija e, teikia dėl to e, pasiūlymą, būtų galima siūsti auditorius į valstybės narės, patikrai atlikti, bet valstybės narės su to nesutiko. Komisija visuomet mane, kad stebėsena yra labai svarbi dalis siekiant, kad uh, nacionaliniai e, biudžetai būtų, būtų suderinami su tuo, e, kas yra e, reikalinga pagal Europos pinigų sąjungos reikalavimus. Ir tai, tai pasakytina ir apie Graikiją. tai turbūt bus e, dėl ko pasidėrėti kitą, kitą laiką, per kitą klausimų valandą, kai jums e, teks čia dalyvauti. Na, į kitus klausimus atsakyta raštu, posėdis baigtas, sustabdytas iki 9 valandos. Ačiū visiems.